yra Gerero Salom pranešimas, pasirengimas pasaulio aukščiausio lygio susitikimui humanitariniais klausimais, humanitarinės pagalbos teikimo sunkumai ir galimybai, galimybės. Pirmiausia, kalbės pranešėjas Enrique Gerero Salom, penkios minutės. Prašau. Ačiū pirmininkė komisarė. Jungtinių tautų raginimas sušaukti pirmąjį humanitarinį viršūnį sustikimą, gegužės mėnesį Stambule buvo labai palankiai įvertintas. Parlamentas rytoj balsuos dėl šio konkretaus teksto. Taryba tuo tarpu pateikė keletą elementų šiam sustikimui ir be bejonės kitais metais artėjant viršūnių sustikimo datai mūsų pozicija bus labiau apibriešta. Dabar reikia atsakyti į tris klausimus. Pirmiausia, kodėl būtina surenkti viršūnių susitikimą humanitariniais klausimais dabar, pasaulio mastu? Antra, kokie tikslai? Ko siekiama šiuo viršūnių susitikimu? Trečias klausimas, kokį vaidmenį čia turėtų suvaidinti Europos Sąjunga? Kad būtų galima atsakyti pirmą klausimą. Turim pasakyti, jog to viršūnių susitikimo reikia, nes jau prieš 25 metus. Buvo sukurta pasaulinė sistema, dabar atėjo laikas ją iš dalies keisti, bet atsakymas turėtų būti gilesnis. Pasaulis iš esmės pasikeitė per tuos 25 metus, o humanitarinė sistema, galiojanti šiandien, nebegali atremti naujojų iššūkių. Šiandien susidurėm su humanitarinė krize, ne vienkartinė krize, rimta krize ir jų daugėja, jos rimtesnės negu bet kada, jos krečia daugelį pasaulio dalių. Nemažai krizių kyla dėl gamtinių kataklizmų ir kitų žmogaus sukeltų nelaimių. Tuo tarpu sistemų, kurios padėtų į tokias krizės reaguoti, neturime. Tos krizės užtrunka netrumpą laiką. Pavyzdžiui, kai kurios krizės tęsiasi 30 metų ir daugiau. Pabėgėlių šiandien pasaulyje daugiau negu bet kada. 40 milijonų vaikų pusė iš, 40 milijonų pabėgėlių pusė iš šių vaikų vien šiais metais. Daugeliu jų reikės humanitarnės pagalbos. Bent milijardui asmenų reikėjo tokios pagalbos pereitais metais. Kartu sudėjus tai sudarytų 12 pagal dydį pasaulio valstybė. Kitaip tariant, Ispanija ir Prancūzija kartu pareikalautų humanitarnės pagalbos, jeigu taip skaitmeninė išriška. Kiek yra tam skiriama lėšų? Pereitais metais jungtinės tautos skiria tam, tikrą, tam tikras programas humanitarniai pagalbai daugelie pasaulio valstybių, bet lėšų trūko. Dabar atsakysim į antrą klausimą ko turėtumėm pasiekti Stambulą. Stambulę. Šioje konkrečioje ataskaitoje atsižvelgiama į pasaulinės konsultacijas vykusias įvairiuose pasaulio kampeliuose. Buvo pateikta įvairiausių pasiūlymų, iškirsta jų iš įvairių sektorių. Siūlymų, kaip imtis humanitarnių veiksmų. Ir čia, sakyčiau, keturios pagrindinės kryptis numatomos. Pirmiausia, skatinti pasaulinį sus... veiksmų susitarimą. Veiksmų, kurie sustiprintų įvairius humanitarnės pagalbos principus. Ir užtikrintų, kad visame pasaulyje tais principais būtų vadovavimas įsiekiant apsaugoti žmonės penkeriems metams bent jau turėtų būti susitarta dėl konkrečių tikslų tame viršūnių susitikime. Antras dalykas, jam viršūnių susitikime turi būti patvirtintas Elgesio kodeksas. Kartu bendromis pastangomis sudarytas visų donorų, kad būtų atsižvelgta ne tik į vakariečių pozicijas, bet ir visus požiūrius, kad būtų paisoma tarptautinės teisės ir užtikrintas skaidrumas, būtinai skaidrumas siekiant apimti visus aspektus ir visus požiūrius. Trečias aspektas – humanitarniai pagalbai reikia pasaulinio fondo. Jis turėtų padėti, jis turėtų būti nuspėjamas, lankstus ir daugiamečių pagrindų veikiantis fondas. Taip pat pagėdaujame prisimti atsakomybės valstybės turi prisimti atsakomybės ir, ir vietos lygmenių, ne tik tarptautinių lygmenių turi būti numatyta atsakomybė. Dar vienas dalykas - privatusis sektorius privalo dalyvauti prisidėdamas savo patirtimi. Vėlgi, bendroje sistemoje pagal taisyklės, kuriomis bus grindžiama humanitarinė pagalba. Na, o galiausiai Europos Sąjunga ji atsižvelgiant į tarybos nubrėžtas esminės gairias, turėtų svariai prisidėti prie Istanbulo viršūnių susitikimo sėkmės. Turi būti dedamos visos turimos pastangos. Žmog... Vystimosi pagalba, diplomatinis spaudimas, įvairūs kiti būdai, kad humanitarnės pagalbos plotmėje kontekste įvyktų rimtų pokyčių. Tikslas čia – apsaugoti gyvybės, apsaugoti žmonės, apsaugoti jo orumą ir tik tai taip galėsime užtikrinti savo orumą. Dėkui. Dėkuoju, ponui Gerero, dabar komisijos vardu, komisijos narius Tilienytės žodis ir prašyčiau sutilpti į tris minutės, jeigu tik įmanoma mėly draugai, kolegos, e, žmonių e, kančios e, pasikėto lygį, kurio anksčiau nesame matę. Kaip jau buvo minėta, šimtas milijonų žmonių priklauso nuo humanitarinės paramos. 60 milijonų buvo priversti pabėgti iš savo namų, pusė iš jų vaikai. Tie skaičiai šokiruoja. Todėl Kalbame šiandieną apie labai svarbę ir savalaikę iniciatyvą, kad e, humanizmas vėl atsidurtų politikos formavimo centre ir kad sugebėtume tinkamai spręsti humanitarnės krizės. Mums reikia aukščiausio lygio sustikimo, kad humanitarnė pagalba būtų veiksmingesnė, bet taip pat susitarti, kad ta parama iš tikrųjų būtų suteikta. Tai labai svarbu e, atsižvelgiant e, į e, tai, kad tarptautinė humanitarnė teisė vis labiau pažeidinėjama. Tai man asmeniškai labai svarbu. Mums reikia aukščiausio lygio sustikime atitinkamo politinio įsipareigojimo iš pasaulio lyderių. Turime ieškoti sprendimų pagrindinėms problemams humanitarnės pagalbos tiekėjai neturi vien tik patys nešti šios paramos naštą. Būtina ieškoti kelių, kaip užkirsti kelią kariniams konfliktams. Humanitarinė pagalba negali išspręsti socialinių problemų mūsų humanitarnė parama Sirijai ir kaiminėm šalims niekada nebus pakankama. Tai, kad aukščiausio lygio susitikimas vyks e, Stambule, yra labai reikšmingas faktas. Stambulas e, turi simbolinę prasme, ten susiduria kultūros ir religijos būtina e, sutelkti vienon vieton ir politinius, ir aplinkos sauginius veiksnius. E, Reikia įtraukti taip pat greta tradicinių subjektų ir privatų sektorių. Pasaulio lyderiai turi būti pasirengę prisimti konkrečius įsipareigojimus Stambule ir pačiu aukščiausiu politiniu lygiu. Ateinantys e, šeši mėnesiai bus labai svarbus, kad e, šitas aukščiausio e, lygio sustikimas taptų iš tikrųjų reikšmingu. Aš ar pats daug dirbsiu rengianti šiam aukščiausio lygio susitarimui, sustikimui ir raginu valstybės narės elgtis taip pat. Aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas yra suinteresuotas įsitraukti į šią diskusiją. Ypač noriu padėkoti ponui Gerero Salom už jo lyderystę, rengiant e, Europos parlamento pranešimą, kuris toj pat bus aptarinėjamas. Komisija pereitą gruodžio mėnesį e, yra parengusi savo komunikatą Taryba apie tai pasisakė pereitą savaitę, o parlamentas žengia žingsnį priimdamas šį pranešimą. Mums reikia labai, labai aiškios vizijos dėl to, koks turėtų būti sėkmingas aukščiausio lygio susitikimas humanitarniais klausimais. Dėl uh, didžiulės e, pabėgėlių krizės ES prisijėmė savo atsakomybę. Komisijos pirmininkas Junkeris ir komisija apskritai aiškiai parodė, kad e, jiems e, ši krizė yra aiškus prioritetas ir humanitarnė parama yra ES politikos šerdyje. Čia mes turime bendrai prisimti atsakomybę, visų pirma, padėti pabėgėliams, kur jie bebūtų. Toliau turime įgyvendinti ES migracijos darbotvarkę, kuri yra sunki. Ir trečia, tinkamai reaguodami į Sirijos krizę. Turime rodyti pavyzdį ir lyderiauti, rodydami pavyzdį ir prisimti savo naštos dalį. Tik tai taip mes galėsime paskatinti e, tinkamą reagva, reagavimą visame pasaulyje, kurio taip labai reikia. Ačiū komisarė. Toliau kalbės ponas Panseri iš užsienio reikalų komiteto. Vieną minutę. Dėkuoju pirmininkė. Mes visi esame šių laikų liudytojai. Matome, su kokiais susidurėme iššūkiais. Pasaulis tapo turtingesnis negu anksčiau, bet jis yra ir trapesnis Yra labai daug pažeidžiamų žmonių grupių ir labai daug žmonių kenčia pasaulyje. Humanitarinė krizė, humanitarinės krizės laikais labiausiai nukenčia moteris ir vaikai, jie tampa ir didžiausiamis aukomis tose regionuose, kur vyksta ginkluoti konfliktai. Aš manau, kad tarptautinė bendruomenė turėtų savo dėmesį visą nukreipti į vaikų ir moterų apsaugą konfliktų zonose turėtų stengtis padėti jiems kažkaip e, išsilaikyti, e, pasirūpinti savo sveikatą, pasirūpinti ir tuo, kad nebūtų pažeidžiamos, masiškai pažeidžiamos moterų ir vaikų teisės, ypač seksualinėje srityje. Tai dideliai iššūkiai, kurių turime visi imtis. Ačiū, toliau kalbės ponia Anahet, moterų komiteto vardu. Taip pat vieną minutę. Dėkoju. Aš esu moterų komiteto koordinatorė šiuo klausimu ir noriu padėkoti kolegai Gerero Salom, kad atsižvelgė į mūsų iškeltus šio klausimo aspektus. Tikimės, kad humanitarnės pagalbos rytyje rasis naujų pokyčių. Mums reikia tų pokyčių ir jie yra aptariami šiame pranešime, kuriuo labai džiaugiuosi. Jie Visi e, humanitarinių krizių aukų poreikiai čia yra labai aiškiai aprašyti, o tomis aukomis visų pirma tampa moterys ir vaikai. Jos ypač yra dažnai seksualinės prievartos aukomis. Į tai lygi šiol nebūdavo pakankamai atsižvelgiama. Kai kalbam apie seksualinę prievartą, tai uh, susidurėme ir su tokia problema, kad moteris ne tik ją patiria, bet paskui dar ir negauna jokios medicininės pagalbos. Taigi būna nubaudžiamos kaip ir du kartus. Taigi aš noriu balsuoti, paraginti visus balsuoti už šį pranešimą, tam, kad apsaugotume moterų ir mergaičių teisės. Ačiū, sako pirmininkė, dabar frakcijų vardu kalbės įvairūs frakcijų atstovai, pradės ponė Zaborska, minutė 30. Dėkoju pirmininkė, komisarė. Aš norėčiau visų pirma padėkoti kolegai Salom už labai gerai parengtą tekstą. Aš manau, kad tikrai jį parems visos arba beveik visos politinės frakcijos. Europa ką tik susidūrė su humanitarnės krizės ir pabėgėlių krizės pasiekmėmis. Ir mes iš tikrųjų atmerkėm akis, atsibūdom ir pažvelgėm realybėje akis ir kai milijonai žmonių staiga leidosi į kelią ir pradėjo belstis į mūsų duris. Mes turime pradėti kitaip vertinti savo e, atsaką į humanitarinės krizės keliamus iššūkius. Reikia naujų požiūrių. Mes turime reaguoti greičiau arba dar geriau veikti preventyviai, tai yra neleisti toms krizėms net kilti. Pranešime yra labai daug konstruktyvių pasiūlymų, kurie uh, kyla būtent tokius tikslus turint omenyje. Tikiuosi daug ir iš susitikimo Stambule. Bet mane labai nuvilia tai, kad mes negalėjome susitarti dėl abortų, negalėjome susitarti dėl privalomų įnašų, ir dėl kitų dalykų, kurie net ir jeigu buvo įvardinti, tai taip ir liko popieriuje. Aš tikiuosi, kad tą pavyks padaryti ateityje. Dėkoju. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu kalbės kolega Noizeris. Taip pat 1 minutė 30. Dėkoju, pirmininkė. Komisarė, Enrikė, Paryžiaus COP21 sustikimas buvo didžiulė tarptautinė pasaulinė sėkmė ir aš manau, kad šią dvasę mes turime dirbti ir toliau tam, kad Stambulo susitikimas būtų nemažiau sėkmingas. Jis privalo būti sėkmingas, mes neturime kitos išeities. Manau, kad Europa turi pateikti savo pasiūlymą ir tas pasiūlymas gali tapti bendro susitarimo pagrindu. Kaip niekada mums reikia tokio susitarimo. Nes kiti dalykai yra antrinės svarbos lyginant su humanitarnė krize, kuri dabar yra kilusi. Nuo jos kenčia šimtas milijonų žmonių visame pasaulyje. Jie yra priklausomi nuo tiesioginės humanitarnės pagalbos. Taigi vienas milijonas Sirijos pabėgėlių atvykusių iki ES yra tik tai labai maža dalis tų, kurie patiria sunkumų pasaulyje. Iš tų šimto milijonų trečdalis yra jaunimas ir vaikai, jie negauna pakankamos prieigos prie medicinos, prie švietimo. Taigi galime pasakyti, kad per pastarosius tris metus, nuo 2012 iki 2015 metų, paramos poreikis išaugo dvigubai nuo 10 iki 20 milijonų dolerių met, kasmet. Mes esame tiesiog pasmerkti pasiekti susitarimą Stambule, o tai, kas čia pateikta, yra puikus pagrindas tą padaryti. Ačiū, sako pirmininkė, dabar kalbės Arne Gerikė. Vieną minutę ECR frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Komisarė Silenydis. Prieš kelias dienas baigėsi klimato konferencija ir ministras Laurent Fabijos pranešė sutartis sudaryta. Paryžiaus susitarimas tai yra naujas postumis labai svarbiame tarptautinėme procese. Mes galime pasiekti to paties ir jungtinių tautų humanitarinės humanitarinių klausimų aukščiausių lygio susitikime, jeigu imsimės to ryštingai iššūkiai kaip niekada dideli. Taip kaip Europoje mes galime veikti tik tai kartu, lygiai taip pat ir pasaulyje pasieksime rezultatų tik tai veikdami kartu. Europai ir visam pasauliu reikia naujo karitatyvumo idėjos. Ir tikrai reikia surenkti tarptautinę konferenciją, bet jai reikia konkrečių idėjų, konkrečių pasiūlymų. Praeitą savaitę AKR delegacijoje išreiškiau pasiūlymą dėl kovos su skurdu visame pasaulyje. Ir siūlau įsteigti atitinkamą instituciją Europos Sąjungoje, kad galėtume kuo greičiau reaguoti į humanitarnės katastrofas. Ir tokių idėjų yra labai daug. Pirmininkė nutraukė poną Gerikė, nes baigėsi jo kalbėjimo laikas. Ačiū. Toliau kalbės Aldi frakcijos vardu kolegė Besera Basterechėja. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisarė gyvenam pasaulinės krizės akivaizdoje. Turime būti aktyvus. Humanitarinė pagalba yra vienas iš svarbiausių užsienio arba vystimosi politikos ginklų ir priemonių. Vadinasi, gegužės mėnesį viršūnių sutikime turi dalyvauti kuo daugiau aukšto lygio pareigūnų. Susitikimas vyksta Stambule, tai simbolinė vieta. Per šią šalį vyksta daug pabėgėlių keliaujančių į Europą. Humanitarnės pagalbos priemonė yra svarbi politikos priemonė, turime ją išnaudoti veiksmingai. Sprendžiant specifinės krizės, krizės, kurios keičiasi, mes daugiausiai teikiame paramos šioje srityje ir todėl turime formuoti pagrindinius principus, kaip teikti tą pagalbą žmo, moterų apsauga, tarptautinės teisinės nuostatos, jų taikymas. Neužmirškime, kai kurios valstybės narės nebūtinai paiso tarptautinių te, teisinių nuostatų ir todėl mūsų poveikis užsienio politikoje gali būti labai apribuotas. Turime laikytis visų nuostatų, kurios yra patvirtintos, o humanitarinėje srityje dirbantis darbuotojai turi užtikrinti, turi būti garantuoti, kad gaus visą mūsų apsaugą. Europos Sąjunga turi vaidinti lyderio vaidmenį. Turime pasirūpinti, kad žmonėms ištiktiems nelaimės padėtumėm O pasauliniu mastu humanitarinė pagalba teikiant turi būti pasiektas konsensusas. Turime išnaudoti visus turimus ES įrankius. Ačiū. Toliau ponas Sančias Kaldendei, žaliųjų grupė. 90 sekundžių. Ačiū, komisarė, pirmininkė. 250 milijonų asmenų patiria humanitarnė krizė. ES lygmenių būtina imtis bendrų pastangų. Kaip tik todėl esame dėkingi ponu Gerero už jo dirbamą darbą. Jis pasistengė išvelgti problemos esmę. Visų pirma, tai yra neligybė tarp asmenų ir taip atskirų valstybių. Svarbu, kad teikiant humanitarnę pagalbą būtų atsižvelgta į asmenų teisės moterų teisės, kitų nepalankioje situacijoje atsidūrusių žmonių teisės, kaip kad imigrantai. Mums reikia tvirtos užsienio politikos, finansų politikos ir tikrai neprivatizacijos tokiame svarbiame sektorijoje. Čia mes šio požiūriu nepritarėme pranešimui ir dėl šio aspekto susilaikysime, bet turime paisyti savo vertybių, savo principų ir atsakingai vykdyti savo prisimtus įsipareigojimus. Jeigu norime, kad taikoma politika nuosekliai dėrėtų su vystimosi politika, būtent taip turime elgtis. Šioje ataskaitoje pasigendame prekybos vaidmens, kurį Europos Sąjunga vaidino eksportuodama ginklus. Užmerkime akis prieš šį labai svarbų aspektą ir tai dar labiau pagilina esamą krizę ir tikrai nepadeda tų krizių spręsti. Ačiū. Toliau Heidi Hautala, žalieji. 90 sekundžių. Mes rengiamės pirmam pasauliniam humanitarinės pagalbos viršūnių sustikimui, kai humanitarinės pagalbos teisės aktams kyla labai rimta grėsmė. Kai kalbame apie išpolius prieš civilinės institucijas, kaip kad ligoninės Afganistane, Sirijoje, Jemene, siaubingai, siaubingi dalykai vyks, siaubingi nusikaltimai daromi prieš asmenis, kurie jau nukentėjo nuo karo ir konfliktų. Tarptautinė teisė pažydžiama ir kitais būdais. Ir bijau, kad mes tarpusavį patiriam problemų. Tarptautinė humanitarinė teisė pasikeitė taip, kad dabar matydami, kad kare moteris ir mergaitės prievartaujamos, jos turi nepažeidžiamą teisę be kiteko ir į saugų abortą, nepaisant to, kokios nacionalinė, kokie nacionaliniai teisės aktai egzistuoja kai kuriuose valstybėse. Turime raginti galimybę išnaudoti tokią teisę. Tie, kurie neleidžia moteriams ir merginoms pasinaudoti tokią teisę, paprasčiausiai yra nehumaniški. Dėl to balsuosime rytoj. Dar vienas dalykas – naujas tarptautinis fondas. Nemanau, kad į tą fondą turėtų būti mokama privaloma tvarka. Ta mhm. idėja dar nėra pakankamai suprantinta. Dėkui. Ačiū. Toliau FDD ponas Ignacijo Korao. Vieną minutę, prašom. Ačiū, pirmininkė. Humanitariniais klausimais numatytas viršūnių susitikimas vyksta iš karto po labai svarbaus kito pasaulinio susitikimo, tai yra šalių konferencijos Paryžiuje. New York'e vyko konferencija skirta tvariam vystimuisi, tad labai svarbu, kad į šį viršūnių susitikimą atvyktumėm parengę labai tvirtą poziciją. Pozicija, kuri nenutoltų nuo kylančių iššūkių. Ačiū pranešėjui, ačiū ponui Gerero Salom, puikiai atliktas darbas, susidėrėta tarp įvairių parlamento pozicijų, pranešimas tikrai puikus, mes jį palaikome. Na, o gera, geras pranešimas rodo dar ir tai, kad puikiai bendradarbiauta su nevyriausybėmi organizacijom, be kitako ir lyčių aspekto integravimo klausimų. Labai svarbu apsaugoti pagalbą teikiančius humanitarnės pagalbos atstovus vietoje. Médecins Sans Frontier situacija pastaraisiais metais irgi aktuali, neužmirškime jos. Dėkui, ponas Dorano. Tai unikali, ambic, unikalus ambicingas pranešimas, bet galvokime apie jo įmanomumą. Skaidrumo koordinavimas ir skaidrumas tokia svarbia tema dar netrodo vis, visu, visuotinai priimtinas. Daug žmonių nukenčia nuo karo, bet reikia geriau numatyti jiems prieigą prie humanitarinių uh, teisų pasinaudojimo galimybės, bet, pavyzdžiui, lyčių lygybės klausimais arba kiti klausimai dar nepatenka į aptariamą temą. O pabėgėlių prieimimo klausimais svarbu suvokti, kad Sirijos, Irako ir Libijos problemas reikia spręsti. Vienintelis ilgalaikis sprendimas tų valstybių gyventojams taikiai gyventi. Tuo tarpu, kai visos, kai didžiulės šeimos iškeliamos į kitas valstybės ir negali grįžti namo. Reikia rasti reikiamą sprendimą, tinkamą sprendimą ir tai turi būti padaryta tarptautinių organizacijų kontekste. Dėkui. Dėkoju. Davo Ivo Stier. Vieną minutę. Pane pirmininkė, popiežius Pranciškus e, padarė labai didelį įspūdį kalbėdamas mūsų parlamente. Jis ragino pasipriešinti atstumties politikai, remti žmonės, kurie bėga nuo karo ir skurdo, neatsukti jiems nugarų. Pono Gerero pranešimas didel dalim tinkamai reaguoja į tokį raginimą ir iš tikrųjų tinkamai projektuoja ES galės humanitarinėme kontekste. Taip pat reikėtų pritarti popiežiui Pranciškui, kuomet e, jis e, siūlo ginti negimusius vaikus. Aš manau, kad Europa šia prasme subręs ir evoliucionuos. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Gerero už gerus pasiūlymus jo pranešime ir už pasirengimą dialogui rengiant šį pranešimą. Dėkui vieną minutę ponui Asys. Pane pirmininkė, kolegos, filosofiniai ir politiniai principai, kuriais remiasi Europos projektas, suteikia sąjungai ypatingą atsakomybę sprendžiant tokius klausimus. Šis pranešimas yra labai gerai parengtas ir a, e, taip pat a, e, atspindi parlamento prievalės. Jame yra daug rekomendacijų, kurios prisidės prie Stambulo aukščiausio lygio sustikimo sėkmės e, ir pasiūlys jam tinkamą veiksmų planą. Yra gana stiprios sąsajos ir su kitais instrumentais, kurie dabar įgyvendinami, tokie kaip vystomoji darbo tvarkė po 2015 metų ir taip pat tie sprendimai, kurie priimti Paryžiaus konferencijoje. E, humanitarinė pagalba turi būti neutrali, nepriklausoma ir objektyvi. Būtent į tai reikia atsižvelgti šiame aukščiausio lygio susitikime, kaip kad pranešimas, kuris, kaip sakiau, ir labai aukšto lygio siūlo. Toliau, Nathan Gill. Viena minutė. Ironiška, kad humanitarinė aukščiausio lygio konferencija įvyks Stambule. Iš tikrųjų, žiniasklaida daug rašo apie tai, kaip e, Turkija pažinėja žmogaus teisės, ribodama prieigą ir ribodama žodžio laisvę ironiška yra dar labiau tai, kad nepaisant Turkijos žmogaus teisų pažeidinėjimų, ES spartina Turkijos stojimo į ES procesą. Tai siunčia neteisingą žinę. E, Turkijos e, užimta pozicija Rusijos atžvilgių aiškiai parodo, kad Turkijoje dabar valdo karingai nusiteikusi vyriausybė. Mes turime pasiūsti labai aišku signalą Turkijos žmonėms, kad jie privalo išrinkti progresyvę vyriausybę ir įgyvendinti savo teisinių struktūrų reformą, kad galima būtų ginti mažumų ir pagrindinės teisės. Pirminkė nutraukė kalbėtoje. Dabar pasakys Vienai minutiai ponas Ponga. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti kolegai Kerero Salom už prengtą pranešimą aš asmeniškai jam pritarsiu. Mes girdėjome, kad aukščiausio lygio susitikimas humanitarniais klausimais įvyks Stambule kitų metų gegužės mėnesį. Ten bus kalbama apie tai, kaip geriau reaguoti į humanitarnės katastrofas, kurių dėje pastaraisiais metais vis daugėja. E, finansiniai poreikiai susidorotis tais iššūkiais yra didžiuliai. Vien 15 e, metais e, jungtinėms tautoms e, tam prireikė apie 90 milijardų eurų. E, iš tikrųjų, e, privalu mm, imtis e, pasaulinio masto pastangų siekiant susidoroti su tomis katastrofomis. ES turi ieškoti būdų, kaip surasti tvarų finansavimą šioms problemams spręsti. Redner ist nun Herr Josef Weidenholzer für eine Minute. Toliau kalbės Josef Weidenhölce vieną minutę. Ačiū. Noriu pasveikinti pranešėją už tai, kad pateikė tokį sistemingą pranešimą ir viliuosi kartu su juo, kad šis numatomas susitikimas bus sėkmingas. Pabėgėlių krizė rodo, kad reformų būtinai reikia ir pasidarė aišku, kokios problemos iškyla, kai nesuteikiamos tos lėšos, kurios buvo numatytos ir kurios buvo pažadėtos rugsėjo mėnesį vykusiame susitikime dėl pabėgėlių problemų. Pone Merkel pasakė, kad žmonėms visai nesvarbu, iš kokių programų finansuojamas yra tas maistas, bet jie turi badauti tose stovyklose ir tai yra pagrindinė problema. Dabar turime imtis europinų, europinių veiksmų ir mes kaip parlamentarai jaučiame pareigą tą daryti, bet pagrindinis dalykas yra valstybės narės, pagrindinė problema yra, valst, problema yra valstybės narės, kurios neišlaiko savo pažadų, taigi turime įvesti privalomą įmokų sistemą. Paskutinis pasisakys kolega Bogdan Brunoventa. Viena minutė. Dėkoju pirmininkė, ponė komisarė, aš taip pat noriu pasveikinti kolegą Gerero Salom, tai ir puikus pranešimas. Ir susitikimas bus tikrai labai svarbus ir tikėkime, kad padės pagerinti žmonių patekusių į, į konfliktų zoną situaciją. Pasaulyje yra daug karų, vyksta klimato kaita ir visi šie faktoriai turi įtakos humanitarnės krizės stiprėjimui. Tam reikia tarptautinių veiksmų. Mes turime stengtis, kad humanitarnė pagalba būtų kuo efektyvesnė. Turime užtikrinti humanitarnės pagalbos darbuotojų saugumą. Uh, Pastaruoju, per pastaruosius metus jau 300 darbuotojų, e, tarptautinės humanitarnės pagalbos darbuotojų buvo pagrobti arba žuvo įvairiuose kariniuose veiksmuose vien per 2014 metus. Taigi mes turime pasistengti, kad pagalba būtų kuo efektyvesnė ir kad stabilizuotų padėtį valstybėse. Dėkoju. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra ir dėl to, kad mums trūksta laiko, iš kiekvienos frakcijos leisiu pasisakyti tik tai vienam žmogui. Tie galės, pasisak galės pasisakyti dabar tik tai tie, kurie per pastarąją valandą dar neturėjo galimybės tarti žodžių. Dabar ponas Polčiak. Viena minutė. Pirmininkė. Ačiū Jums, kad suteikėte man žodį. Aš tikėjausi, kad žodį suteiksite mano kolegai, bet ačiū už tai, kad aš gavau šią teisę. Neseniai mes šventėme 800 metų humanitarizmo jubiliejų. Pirmasis toks precedentas buvo sukurtas Junktinėje karalystėje prieš 800 metų. Mane nustebino tai, kad valstybės narės jų vyriausybės nesuvokia, kad UNHCR stipriai sumažino humanitarnės pagalbos apimtis per labai trumpą laiką. Kodėl mes tokios informacijos negauname iš karto? Ir ką daro vyriausybės, kuo jos remiasi, kai dirba su tokiomis svarbiomis temomis, kai jas sprendžia. Jeigu tai, tai vyksta, tai nereikia ir stebėtis, kad žmonių reakcija yra neigiama. Dėkoju, o dabar kalbės kolega Gerek vieną minutę. pani przewodnicząca! panie i panowie posłowie! laureatka pokojowej nagrody nobla matka teresa z kalkuty powiedziała kiedyś że zabijanie nienarodzonych jest największym zagrożeniem dla pokoju na świecie. warto przypomnieć te słowa Motina Teresė pasakė, kad negimusių kūdikių žudimas yra didžiausia grėsmė pasauliniai taikai. Reikia to nepamiršti. Ir dabar mes žinome, kad pagal tarptautinę teisę mes reikalaujame teisės į abortą. Pasaulyje Daug gyvena vaikų, kurie nebūtų gimę ir jų niekas nenorėjo. Taigi prisiminkime tai, kai balsuosime dėl šito pranešimo. Ačiū. Nun ist, uh, zum Schluss der Debatte. Dabar diskusijų pabaigoje komisijos vardu dar kartą kalbės komisaras Tilijanydės. Ačiū. Aš noriu dar kartą pasveikinti kolegą Gerero Salom už puikų, konkretų jo pranešimą. Ir noriu padėkoti Jums visiems už Jūsų konstruktyvę diskusiją, už Jūsų indėlį į šį svarbų pranešimą. Noriu dar kartą pabrėžti tokį dalyką. Humanitarnės krizės mastai šiomis dienomis yra tokie, kokie dar niekada nėra buvę. Mes dabar turime pradėti veikti Kita gegužį Stambule mes turėsime tą galimybę, galimybę tą padaryti, bet galbūt tai bus paskutinis mūsų šansas sukurti humanitarinės pagalbos sistemą tokią, kokią galėtų pasitarnauti tikslui pasiekti. Galbūt mums pavyks sukurti tokius ryšius, partnerystės, kurios bus progresyvios, kurios bus įtraukios ir atneš gerų rezultatų. Tačiau yra rizika, yra tokia, kad norėdami apimti viską, negausime nieko. Jeigu mes norime kaip Europos Sąjunga numat, vaidinti svarbų vaidmenį šiame procese, tai turime nustatyti keletą pagrindinių punktų ir pradėti diskutuoti apie tuos pagrindinius 2-3 punktus jau dabar su mūsų partneriais. Susitikimo esmė, jūs apie tai jau kalbėjote, uh, galėtų būti tie trys pagrindiniai esminiai dalykai. Pirmas - tarptautinė humanitarinė teisė ir humanitarinių principų taikymas. Tai yra humanitarinės pagalbos darbuotojų apsauga. Tai yra svarbiausias dalykas. Antra - daug efektyvesnė ir skaidresnė humanitarinės pagalbos sistema, kuriuose agentūros dirba daug skaidriau, daug aiškiau. Trečias dalykas daugiau išteklių, daugiau lėš, lėšų ir daugiau planuojamų lėšų. Tai yra trys pagrindiniai dalykai, kuriais reikia dirbti. Mes turime ieškoti naujų finansavimo šaltinių, turime daugiau, geriau bendradarbiauti su vystomo, vystimosi fondais. Ir labai džiugiuosi, kad Kristinilina Georgijeva kaip tik irgi ruošiasi imtis šių klausimų, nes mes bendradarbiaujame. Aš manau, kad susitikimas humanitarniais klausimais turi susitelkti būtent ties šiais klausimais ir ieškoti čia konkrečių sprendimų. Reikia kurti partnerystės, reikia įtraukti vietos veikėjus į humanitarnės pagalbos veiklą ir įtraukti privatų sektorių. Reikia sukurti humanitariniams principams palankų ir palankę pasaulinę sistemą ir užtikrinti, kad humanitarinė humanitarnės pagalbos sistema veiktų ne verslo principais. Apie šios dalykus mes artimiausiais mėnesiais privalome galvoti, būti kūrybiški, inovatyvūs ir labai tikslingai dirbti tam, kad pasiektume politinių įsipareigojimų. Aš tikrai labai džiaugiuosi būsimų mūsų bendradarbiavimu laikotarpiu iki Stambulo susitikimo. Ir dar kartą noriu Jums padėkoti už konstruktyvę, turiningą diskusiją. Ačiū. Dėkoju, komisarė. Dabar dar kartą suteiksiu žodį pranešėjui Enrique Gerero Salom. Dvi, dvi minutės. Sí, gracias, señora señor komisario. Labai ačiū, pirmininkė komisarė. Diskusijų metu, man atrodo, buvo labai aiškiai pasakyti bent keletas aspektų. Pirma, problemų pasaulyje vien komunitarnė pagalba neįspręsim. Turime užkirsti kelią konfliktui. Turim garantuoti ekonominį augimą, socialinę apsaugą. Tik tai su tokiais pokyčiais mums pavyks išvengti humanitarinių krizių. Antra, reikia bendro globalaus veiksmų plano, kuriame dalyvautų daugiau donorų ir būtų skirtas didesnis finansavimas. Trečia, Europos Sąjunga turi taikyti tuos principus, kuriuos deklaruos Istambule. Stambule. Tik tai vykdydami tai, ką įsipareigojame, pasieksime kokios nors sėkmės o nevyriausybinio organizacijų dalyvavimas rengiant šį pranešimą buvo aktyvus, bent 13 tokių organizacijų, bent 30 tokių organizacijų dalyvavo ir šešėlinė pranešėjo ir komisarui noriu padėkoti ir poniai Georgievai, visa, visa jos komandai prisidėjusiai prie šio pranešimo rengimo. Aš siekiau kuo labiau subalansuoto pranešimo, kad būtų atsižvelgta į visų frakcijų pozicijas Ir dabar noriu paprašyti visų frakcijų nebūtinai taip tvirtai įsikibų savo pozicijų būti. Svarbiausia juk yra viršūnių sustikimas. Jo rezultatai itin svarbus šimtams tūkstančių asmenų, kurie laukia mūsų pasiūlymų, laukia konkrečios apsaugos nuo žeminančių situacijų visame pasaulyje. Ačiū. Baigiam šias diskusijas, balsavimas vyks rytoj. O dabar, ponė Marijas. Pirmininkė, norėčiau iškelti vieną klausimą susijusiu darbo tvarkos taisyklėmis. Dabar 10 po 10 dar mums liko dvi diskusijos, dvi temos. Norėčiau paklausti, kaip vyks spontaniški pasisakymai, nes Šiandien po pietų ne vieną kartą prašiau žodžio, o pirmininkas dėl įvairių priežasčių man žodžio nesuteikė. Aš noriu paklausti, ar vėl suteiksite kiekvienos frakcijos vienam nariui galimybę pasisakyti spontaniškose pasisakymuose ar keliems asmenims iš tos pačios frakcijos, jeigu kitų frakcijų nariai nenorės pasisakyti. Jeigu jūs vadovausitės tokią poziciją, kokia iki šiol, tai reiškia, kad aš negalėsiu išsakyti, ką noriu pasakyti ir tiesiog eisiu namo. Svarbiausia yra laikas. Po 11 valandos norėtumėm baigti savo posėdį ir todėl spontaniškų pasisakymų procedūra vyks taip. Vienas narys iš kiekvienos frakcijos, kur dar niekas nepasisakė toje frakcijoje, o kiti norėjai iš tos frakcijos jau pasisakė ir todėl aš jums žodžio nesutikiau. Prašau mane suprasti, mes tokios procedūros laikomės visų atžvilgių. Ačiū Jums už supratimą. Toliau komisijos pranešimas dėl darbo jėgos mobilumo ir pirmiausia kalbės komisijos vardu komisarė Mariana Thyssen. Prašau, komisarė. Ir dar kartą paprašysiu visų laikytis jums skirto kalbėjimo laiko, komisariai skirtos penkios.